tampu vyresnė, vyresnė ir aš esu viena iš likusių praėjusios kadencijos Imko komiteto vicepirmininkių. Todėl man didžiulis malnumas tenka dalyvauti pirmą ir paskutinį kartą šiame komitete. Matau pažįstamus veidus, džiaugiuosi jūs vėl matydamas, matau daug naujų veidų. Manyčiau, kad mūsų laukia labai įdomus ir pilni iššūkių posėdžiai. Norėčiau pasakyti, kad šio posėdžio uždavinys išsirinkti šio komiteto pirmininką ir vicepirmininkus. 130. 213 mūsų veiklos taisyklių nuostata nurodo, kad reikia išrinkti pirmininką ir, ket, ir e, vicepirmininkius ir dalyvauti gali tikrieji nariai ir pakaitiniai. Atrodo, kad kvorumas yra. Norėčiau paklausti, ar yra siūlomos kandidatūros į IMKO komiteto pirmininko vietą. Aš suteikiu žodį kolegų Kolojan. Petra Desuta siūlau. Ar yra kitų siūlymų? De suter. Patvirkintikė. Ar jūs sutinkate, kad jūsų kandidatūra būtų siūloma? Ir antra, ar jūs patvirtinate, kad jūs esat pilna teisės komisijos narys? Ar jūs už pildyti finansinių interesų deklaraciją ir taip pat deklaraciją dėl tinkamo elgesio. Taip, aš viską užpildžiau. Just that we vote by acclamation. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet mes paplokime. With that, Madame de Sutter, congratulations. You are now the new elected chair of... Taigi, Mes turime naują komiteto pirmininką ir prašome jį užimti vietą prezidiume. Uh, dear colleagues, thank you very much for. Ačiū kolegos už pasitikėjimą, kad jūs patikėjote man šio komiteto pirmininko postą. Aš tikiuosi konstruktyviai bendradarbiauti su jumis ir kartu nuveikti daug naudingo darbo. Dabar mano pareiga paskelbti kitą darbo klausimą, tai yra pradėti vicepirmininkų rinkimus. Mes gavome informaciją apie kandidatus į vicepirmininkus, tačiau norėčiau pasiteirauti, ar nėra jokių pakeitimų dėl siūlomų kandidatūrų. Sekundę, aš turiu pasižiūrėti į sąrašą. Pirmiausia, pirmasis pirmininko pavaduotojas Čadarovo. Man tenka garbė Renew Europe vardu pasiūlyti Pierre Reskin. Ir aš tikiuosi, esu įsitikinusi, kad jis puikiai atliks šitą darbą. Yes. Can I ask to this candidate? Norėčiau paklausti kandidatų. Patvirtinkite, kad jūs esate komiteto pilnateisės narys ir kad jūs užpildėte finansinių interesų ir tinkamo elgesio deklaraciją ir jūs sutinkate su jūsų kandidatūros teikimu. Ar yra kitų kandidatūrų į pirmo pirmininko pavaduotojo pareigybę? Taigi, bendru pritarimu sutinkame su šio kandidatūra ir kviečiu prisijungti prie manęs. Yes. So we will proceed uh, similarly for. Antrasis pirmininko pavaduotojas, kas teikia kandidatūrą, pane Gepart. Ačiū pirmininkė. Man tenka didžiulė garbė SND frakcijos uh, vardu pasiūlyti Marijos Gratinį kandidatūrą. Mrs. Yes, Mrs. Gratini, you accept the nomination? Yes, thank you very much. Ar jūs sutinkate? norėčiau pasakyti, kad dėkoju, sutinku, dėkoju savo frakcijai. Esate pilnateisė komiteto narė, užpildėte abi deklaracijas. Taip. Taigi dėkoju. Ar yra siūlomi kandida, kiti kandidatai į šitą postą? Taip pat tvirtiname jūsų kandidatūrą plojimais. So we will proceed to the third vice chair. Trečiasis pirmininko pavaduotojas, ponas Švab. Rūža Tun, EPP vardu, siūlome. Tun. Ar sutinkate su siūlymu? Taip, dėkoju. Jūs esate panateisė komiteto nariai. Užpildėte deklaracijas. Taip. Tada tvirtiname ir jūsų kandidatūrą. Okay, please join us. Good. Then the, the fourth vice chair position. Ir ketvirtasis pirmininko pavaduotojas, ponia Gepard. Norėčiau Laita Oma pasiūlyti. Gal... Madam Leito Markės, you accept the nomination? Leito Markės. Taip, pritariu, sutinku, esate pilnateisė komiteto nariai, užpildyti deklaracijas. Taip. <clears throat> Daugiau kandidatų nėra. Tuomet mes plojimais sveikiname ir jūsų paskirimą. And the next meeting will take place on 24. So now that the uh, bureau is complete, um, it's... Taigi dabar valdyba jau yra suformuota. Kitas komiteto posėdis Liepos 24-9 val. Briuselėje. O šį posėdį baigėme. Dėkuoju.